2016 metų biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Suteiksiu žodį pirmiausiai ponui Fernandešui kalbėti keturias minutės. Mano pirmininkė, komisijos narė Georgieva, mėly kolegos, aš Norėčiau Jums galbūt priminti, kad ES biudžetas atrodo pakankamai kukliai, jis apriepia maždaug 1 procentą bendrų ES nacionalinių pajamų 140 milijardų asignavimams įsipareigo, asignavimai įsipareigomams sudaro, nepaisant to, kad ES išsiplėtė, įstojo naujos narės, jeigu palygintume ES ir JAV biudžetus, tai e, mūsų biudžete yra 1 procentas BNP, o JAV biudžete 20 procentų BNP, tačiau mūsų biudžeto lėšomis sukūrėma daug didesnė pridedamoji vertė, 94 procentai mūsų biudžeto panaudojama investicijoms, tik 6 procentai yra skiriami administracinėms išlaidoms ir einamosioms išlaidoms. Šis biudžetas daugelėje valstybių narių jo lėšomis finansuojama 50 procentų valstybinio sektoriaus investicijų. Praėjusiais metais mes nustatėme tris prioritetinės sritis. Tai yra užimtumas, verslumas ir paramas smulkiajam verslui. Šios prioritetinės sritis turėtų e, daryti įtakos atitinkamos programoms. 6 milijardai buvo skirti jaunimo užimtumo programai jau iš anksto. Mes manome, kad 16 metais ta jaunimo užimtumo skatinimo programa turi būti tęsiama, todėl reikia numatyti papildomus asignavimus įsipareigojimams. Tokios programos kaip Kosme ir Be Horizontas 2020 taip pat yra svarbios. Taip pat e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė nusipelno ypatingo dėmesio. Tačiau taip pat privalome nepamiršti ir solidarumo sanglaudos politikos kontekste, kuri taip pat yra naudinga didinant užimtumą, skatinant verslumą ir inovacijų dėgymą. Sanglauda nėra savaiminis tikslas, ji apriepia daug skirų potikslių. To taip pat turime nepamiršti ir e, aš e, pirmiausia čia turiu omenyje vidaus solidarumas su skurdesnėmis valstybėmis narėmis būtinybę užtikrinti socialinę sanglaudą vidaus solidarumas kaip ir išorės solidarumas yra svarbus mūsų tikslai. Turime nepamiršti to, kas vyksta Sirijoje, nepamiršti pabėgėlių, taip pat procesų, kurie vyksta viduržėme jūros regione, todėl trečio ar ketvirto išlaidų kategorija čia yra labai svarbios mūsų biudžete. Taip pat norime pareikšti, kad e, agentūrų biudžetų apkarpimai negali būti vykdomi aklai, Pavyzdžiui, sumažinant personalo išlaidas, pirmiausia, reikia pasvarstyti, e, kokias pasiekmes tokie veiksmai turės. Veikia, turime agentūrų, kur personalo mažinimas vykdomas visiškai netlikus jokių skaičiavimų. E, tačiau e, tokie sprendimai gali mums po to brangiai kainuoti. Taip pat turime laikytis įgyveninti prisimtus įsipareigojimus, planuoti ilgesniam laikotarpį į priekį, turime užtikrinti daugiametės finansinės programos e, įgyvendinimą ir pasinaudoti lankstumo priemonėmis. Aš tikiuosi, kad taryba laikysis prisimtų įsipareigojimų ir savo garbės žodžius pavers tikrais darbais. Tai ir valstybės narės turi skirti pakankamai lėšų tam, kad užsibriežti tikslai būtų pasiekti. Dar kad noriu padėkoti šešėlinims pranešėjams ir visoms frakcijoms, kurių nariai prisidėjo rengiant šį pranešimą, suteikiant darybinius įgaliojimus, kurie sustiprins parlamento poziciją ir jo vienybę. Ačiū žodis suteikiamas komisijos nariai ir komisijos vicepirmininkė ponė Georgievai, prašau. Thank you very much. Uh... Ačiū pirmininkė, Ačiū, ponas Fernandės, už tai, kad e, patikėte labai gerai apgalvotą pasiūlymą dėl įgaliojimų dėrybose dėl 2016 biudžeto, kaip jūs sakėte, iš tikrųjų nemažai e, žmonių dalyvavo rengiant e, aprašoma, kokie turi būti prioritetai, kaip geriausiai mes galime pasinaudoti turimais ištekliais. Mes pritarėme tiems prioritetams, kuriuos įvardijo parlamentas. Taip mes turime didžiausią dėmesį skirti mūsų ekonomikos atgaivinimui. Jūs kalbate apie užimtumą, verslumą ir įmonės, iš tikrųjų tai yra trys svarbiausi dalykai, e, kuriuos turime akcentuoti siekiant ekonomikos augimo ir geresnių gyvenimo sąlygų mūsų piliečiams. Mm, Jūs pritarėte pagrindinėms komisijos iniciatyvams, tarp jų ir investicijų planui. Ir mes neseniai pateikėme pakeitimų dokumentą, kuris remiasi mūsų pasiektais sutarimais. Mes taip pat sutinkame e, su jumis, kad iš tikrųjų tam, kad išlaikytume ekonomikos augimo siekį, mes turime e, kreipti dėmesį ir į tai, kas vyksta valstybėse narėse ir į tai, kas vyksta už ES sienų. Turime galvoti apie tos žmonės, kurie bėga nuo karo ir turim galvoti, kad jie kelia ir vidinių problemų ES. Būtent todėl mes teikiame mokėjimų asignavimus labai aiškiai nurodydami, kur, kuriuose srityse turime didinti biudžetą, ypač kur didinti mokėjimų dalį, kad galėtume įgyvendinti įvardintus prioritetus. 143,3 143,5 e, milijardo eurų skirta patenkinti trūkumą susidarius iš ankstesnių metų ir turime susitelkti tas rytis, kur yra didžiausi trūkumai. Erasmui, pavyzdžiui, siūlė, Erasmus programoje siūlome didinti 30 procentų. Ir mes suteikėme tik tai, ko yra prašoma, ne daugiau ir ne mažiau. O toks yra mūsų požiūris, labai racionalus požiūris ir tikimės, kad parlamentas jam pritars. Ir Europos parlamentui pritarint, mes stiprinome ir savo prognozavimo gebėjimus, kurie leidžia mums kuo veiksmingiau paskirstyti e, lėšas e, įvairiems mokėjimams ateityje kad neišgyventume dar kartą 2014 dramos. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Jums už tai, kad baltavote už mūsų mokėjimų planą ir pakeitimus. Aišku, e, mes iš tikrųjų turime įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos pateikėme savo piliečiams ir turime laikytis numatyto grafiko bei užsibrieštų tikslų. Galvoju dabar apie e, pirmą trilogą Liepos 14 dieną. Tai bus e, tas formas, kai visi kartu mes kaip tik ir gyventinsime šios pažadus duotus mūsų piliečiams, skirsime pinigus ten, e, kur jų labiausiai reikia. Ačiū. Dabar parlamento komitetų nariai. Ponas Lyts. Ačiū pirmininkė. Būdamas e, šešėlinis pranešėjas e, komitete, reikalaučiau tokių dalykų. 2016 metams padidinti asignavimus, kadangi globalios ekonomikoje, e, globalioje politikoje ir situacijoje reikia e, prisidėti prie problemų sprendimo e, Sudane, kitose pasaulio vietose, taigi humanitarinę pagalbą reikia teikti ir būtent daryti tai lėšų mokėjimu, nes tik taip galima užtikrinti, kad atitinkamas šalis pasieks tie pinigai ir jų teikiama nauda. Kitas dalykas 0,7 procento BVP turėtų būti skiriama valstybių narių mm, Europos Sąjungoje. E, vystamajam bendradarbiavimui. Tačiau e, tas tikslas nėra pasiektas ir tai reiktų atkreipti dėmesį bei padėti būtinai pakeisti kitų metų biudžete. Ačiū užimtumo komiteto vardu, ponė Kliūnė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl darbo vietų kūrimo norėjau kalbėti. Tai yra labai e, svarbus aspektas ir dėl, tų, e, dėl verslumo, verslo e, skatinimo e, turime numatyti aiškius principus, kad paremtumėm ir mažas įmonės visoje Europos Sąjungoje, ypatingai mikrofinansavimas čia yra svarbi priemonė. Vyriausybės e, nebūtinai visą laiką numato tinkamiausias sąlygas, kad būtų kuriamos darbos, darbo vietos, tai, tai turi padaryti ir Europos Sąjunga prisidėti prie to. Taip pat tikiuosi, kad atsižvelgsite į parlamento nuomonę dėl formuojamo biudžeto ir tikimės, kad informacinių technologijų techno, ir ryšių sektorius um, susilauks reikiamos paramos iš biudžeto, kuris bus skiriamas kitais metais toliau. Ponas Lavija, Envi komitetas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos gerbiamą komisijos narę, dėkojame už tai, ką nuveikėte, tačiau galvojame, kad padaryti reikia dar nemažai. Ačiū. Aišku, ačiū ir ponui Fernandes, kuris taip pat savo ruoštų smarkiai patirbėjo. Ką mums parodė praėjusių keliarių metų biudžetai, rodo, kad mes susidurėme su sunkumais dėl to, kad, pavyzdžiui, live programos kontekste yra vėluoja kai kurie uh, E, mokėjimai. O numatytas programas vis dėlto turėtumėm vykdyti. Taigi bent jau atiderinkime mokėjimus su daugiamete finansinė programa. E, trečias, trečioji išlaidų kategorija e, civilinė sauga, jai skirtos priemonės taip pat turėtų būti paisoma kaip prioritetas, nes tai yra svarbu patiems piliečiams. Visas agentūros taip pat be abejo turi dirbti, daryti savo darbą ir vykdyti savo funkcijas, kurios jums tenka. Ačiū. Toliau įtrė komiteto vardu, ponia Van Bosoit. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Aš esu iš mokslinių E, tyrimų ir plėtros komiteto, taigi Horizon 2020 programa be abejo yra man labai svarbi ir nesinorėtų, kad e, ta programa būtų pasinaudota finansuoti Junkerio planams. Iš tiesų, tai puikia programa ir kaip tik e, dėl to, tos finansinės paramos į taip sklandžiai veikia, kuri yra teikiama jai, todėl tikiuosi, kad ir ateityje taip išliks. Taip pat kiekvienais metais. Noriu pasakyti, kad šitą procedūrą negalima piknaudžiauti, kad tik tai būdėdamas biudžetas valstybės narės ir taip jau sumažina savo e, asignavimus. Vidaus rinkos komiteto vartų gal pels. Ačiū pirmininkė. Aš kaip nuomonės autorė, manau, kad vidaus rinka yra labai svarbi formuojant ES biudžetą, kuris užtikrintų pakankamą vidaus rinkos augimą. Europos komisija bendrada, parengė labai gerus pagrindus biudžetui. Aš vis dėlto norėčiau išreikšti pagėdavimą, kad muitų sąjungai ir standartų sąjungai būtų parengtas pakankamas biudžetas. Tuo labiau, kad mes ypatingą dėmesį skiriame standartams ir normoms. Taip pat norėčiau pakalbėti apie vidaus rinkos forumą. Šiais metais rengiamės forumui ir todėl labai svarbu, kad šitas forumas ir toliau tęstų savo veiklą. Spiraki. Ačiū pirmininkė, gerbėma komisarė. Struktūriniai fondai yra labai svarbus uh, aspektas įgyveninti ES valstybėse įvairias finansavimo programas. Tos programos yra labai svarbios į krizę patekusiams valstybėms, siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą ir e, atkuriant ekonomiką. Todėl kelio gairės turi būti įgyvendinamos be išlygų ir taip pat pratesiant mokėjimus, kurie buvo sustabdyti praėjusiais metais. Jeigu dar kartą pažvelgtume į Graikiją, tai pamatytume, kad visi procesai sustojo ir lėšos nepatenka jų gavėjams. Taigi, kalbėdami apie naujus finansinius biudžeto metus, turime išvengti tų nesėkmių, krizės laikotarpių ir siekti, kad ekonomika atsigautų ir kad finansavimo lėšos patektų į ekonomikos ciklą. Agri komiteto vardu, ponas Dinano, dvi minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ponai Fernandės. Jisai sugebėjo puikiai dirbti kartu su įvairiais komitetais. Biudžeto komitetas, galvodamas apie trilogą, dar dirbs šito klausimu. 14 e, Liepos dieną, kalbant apie dėrybas, aš manau, kad mums e, būtina užtikrinti biudžeto stabilumą ir ypač e, žemės ūkio finansavimo stabilumą. Aišku, puiku, kad yra fondas investicijų, tačiau turime apsaugoti atitinkamas biudžeto eilutes ir ypač tas, kurios susijęs su žemės ūkiu. Ir aš manau, kad yra krizės rezervas taip pat labai svarbus šiame kontekste, todėl kad žemės krizių, tokių kaip kad Rusijos krizė dabar, bus dar ir ES krizė, kuri jau dabar prasideda, ir bus dar ir kitų krizių, kurias e, sukels įvairūs faktoriai žemės ūkio sektoriuje. Reikia taip pat gebėti išnaudoti finansavimą numatytą atitinkamose rybose ir taip pat tinkamai gyvendinti įvairias programas, tarp kurių yra pieno tiekimo programa mokykloms. Vienas iš svarbiausių aspektų žemės ūkio sektorio yra bendra ES e, politika, tačiau e, labai svarbu taip pat e, pabrėžti ir struktūrinių fondų svarbą bei jaunimo garantijas, turime užtikrinti šių dalykų finansavimą ir aišku turime spręsti migracijos klausimus. Jau senai vyksta diskusija šituo klausimu ir turime finansuoti e, migracijos sprendimus ir aišku turime siekti pusiausvyros tarp e, asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams. Dėkuoju. Ponas Kadek nedalyvauja posėdyje, jo nėra salėje, todėl žodis Kultūros komiteto atstovai ponai Zrajovski, vieną minutę. Kultūra, z której jesteśmy tak dumni w Europie, powinna. Dėkoju. Kultūra, mes didžiuojamės Europos Sąjungoje ir tas rytis turėtų būti mūsų visų remiama, ne tik valstybėse narėse, bet taip pat ir čia Europos parlamente. Būtina užtikrinti geresnės kokybės švietimą, be e, susidomėjimo šią sritimi, be dermo dėmesio, jei būsime e, silpnesni ir tuomet e, negalėsime pasiekti išsikeltų tikslų. Būtina auklėti mūsų vartotojus taip pat, nes mūsų vartotojai, kultūros vartotojai turėtų būti įgyję gerą išsilavinimą, o tai bus įmanoma tik tinkamų programų dėka. Erasmus, Erasmus Plus padeda kurti Europą piliečiams. Be abejo, e, bandomieji projektai yra svarbus kaip niekada. Tačiau, regėsi, kol kas tie projektai nesulaukia pakankamos paramos, o jie yra labai svarbus kultūrai. Čia aš kalbu apie projektus, kurių tikslas yra informacijos apdorojimas ir tai yra ta informacija, kuris svarbi visiems e, vertotėms Europoje. Dabar FEM komiteto vardu ponia Matera. Gracijų. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju kolegai Fernandės už atliktą darbą, už uh, jo labai turiningą darbą. Moterų komiteto vardu norėčiau pabrėžti, jog lyčių lygybė turi būti įtvirtinta visose ES e, politikose. Ir norėčiau paprašyti kolegos Fernandės trialogo metu pabrėžti būtinumą užtikrinti e, finansavimą tokioms programoms, kurios įtvirtina lyčių lygybės e, aspektą verslo srityje, pavyzdžiui, kosme programai. Turime taip pat nepamiršti smurto, kurį patiria moteris kiekvieną dieną, todėl būtinos yra informacijos kampanijos kovojant su e, įvairiais stereotipais. Ir turime būtinai išlaikyti DAFNE programą ir tinkamai ją finansuoti. Koju. Dabar periname prie kalbėtojų frakcijų vardu. Dabar žodis ponui Bögė, pusantros minutės. Pirmininkė, gerbiami kolegos, aš pritariu pranašėjo Fernandeš suformuluotus prioritetus ir norėčiau dabar sutelkti dėmesį į biudžeto komitete vyksinčias, dėmesį vykusias diskusijas. Iš tikrųjų, biudžetas labai svarbus prekybos politikai atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir dėl tos priežasties biudžetas turi būti pakankamas. Komisijos tarnybos, taip, kadangi imasi vis daugiau prekybos politikos koordinavimo veiklos, reikėtų atsižvelgti ir tai aspektą. Taip pat reikėtų atsižvelgti tai, kad pasirašomos prekybos sutartys, reikėtų jas įvertinti pasitelkus vidaus ir išorės ekspertus ir taip pat atsižvelgti į audito rūmų rekomendacijas. Šita emocio, šitos emocionalinės diskusijos reikalauja pagalvoti apie veiksmingą komunikavimo strategiją. 2016 m. biudžetas yra tiesiogiai sėtinas ir su ministrų lygio konferencija, kurioje bus kalbama apie techninę pagalbą ir administracinių gebėjimų stiprinimą trečiosiuose šalyse. Taigi ES iniciatyvos mažoms ir vatinėms įmonėms tarptautiniai reikalai yra labai svarbus. Gaja, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos vicepirmininkė Georgieva, gerbiami kolegos. Praėjusią kadenciją mes daug diskutavome su taryba ir todėl neverta tikėtis, kad mūsų santykiai su taryba iš esmės pasikeis. Taryba iš tiesų perėjo visas psichoterapijos etape, e, fazes nuo atmetimo link Katarsio ir taip toliau e, pateikinėjo įvairiausius e, finansų krizės sprendimo variantus. Taigi dabar reikia tikėtis, kad tai, dėl ko susitarė taryboje pirmininkaujanti Latvija, tai bus įgyvendinta tačiau kita vertus nežinia, ar taryba kaip nors spontaniškai priima sprendimus, kaip tai būdavo anksčiau, ar apskritai kas nors pasikeitė politinių lygmenių nustatant prioritetus taryboje. Komisija pateikė biudžeto projektą, kuriame mokėjimų ir įsipareigojimų skiltys skiriasi 10 milijardų eurų Taigi ES turi įveikti didžiulius sunkumus susijusius su krize ES, artimuose rytuose, taip pat krize Ukrainoje ir kitose kaiminės valstybėse verčia mus elgtis atsakingai ir naudoti visus ES turimus išorės politikos instrumentus kuo veiksmingiau ir kurti taip pat naujus mums kyla papildomas iššūkis, kadangi turime į šitą biudžetą įtraukti ir Europos investicijų fondą. Vienas milijardas eurų bus paimtas iš e, tų iš tos maržos, tačiau reikia sukurti bent jau 5 milijardų pradinį kapitalą, todėl reikia pradėti rimtai naują finansavimo erą. Kölmel. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai komisijos pirmininko pavaduotojai už pasiūlymo pristatymą. Mūsų frakcija džiaugiasi, kad šiuo biudžetu žengiamas žingsnis priimtina linkme, tačiau kartu apgailestaujame, kad vis dėlto tęsiamas status quo. Noriu pritarti kolegai, nu, nu, norėčiau prieštarauti Gairiui, kuris psichomediciniškai įvertino dabartinę situaciją. Aš manau, kad nesumokėtų sąskaitų uh, uh, problemos pavyks išspręsti, jeigu mes uh, E, nesuderinsime tos įsipareigojimų ir mokėjimų e, takoskiros, kadangi skiria trūksta 10 milijardų eurų. Iš tikrųjų, siekiant revo formų nebuvo tiksliai paskaičiuota, kadangi susiskaičiavimais ir matosi, kad e, statistika skiriasi. Ponas Saly, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė Georgieva, gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją poną Fernandesą, kuris pateikė labai išsamų pranešimą ir tai yra puikus pagrindas trilogui. Bendras vertinimas rodo, kad yra laikomas tokių prioritetų kaip verslumas, kaip e, augimas. Mokėjim, asignavimai mokėjimams ruošiasi padidėti 1,6 procentų. Ar, ar 16 metais pavyks sumažinti įsiskolinimus? Biudžeto komiteto ir komisarės bendradarbiavimas šiuo atveju bus esminis rengiant biudžetą. Taip pat būtina laikytis įsipareigojimų, kurių, pris, kurių prisėmė komisija savo įgaliojimų pradžioje - mokymas, sportas, jaunimo reikalai, geresnis konkurencingumas, pagalba žemdirbėms ir ir, ir, ir Europos strateginių investicijų fondas yra tie dalykai, kurie atsiliepia tarytum į iškylančius iššūkius, būtina atsižvelgti į kaiminystės politiką taip pat. Ir būtina užtikrinti, kad numatytos viršutinės finansavimo ribos nebūtų viršytos. E, asignavimai mokėjimams, jų didėjimas e, rodo, kad realiu laiku tie mm, asignavimai galbūt ir neišauks. Taigi mums kyla klausimas, ar gerai yra 4 procentai sumažinti finansinius išteklius socioekonominiai ir teritoriniai integracijai, nes tai gali pakengti valstybėms narėms būtina biudžetą skirstyti taip, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas, geriau tvarkoma migracija, skatinamos darbo vietų kūrimas ir konkurencingumas. Manau, kad mes geresnių rezultatų pasieks, kuo geresnių rezultatų pasieksime per šį trilogą. Ačiū. Domna Niriada, un minut. Dėkoju. Pone Nirda, minutė. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Fernandės už atliktą darbą rengiančią pranešimą. Puiku, kad e, mes turime bent daug bendrų sąlyčio taškų. Tačiau manytume, kad galima pagerinti šį beitą 2016 metams. Negalime sakyti, kad daug kas pasikeitė. Taip yra labai daug griežto taupimo priemonių, bet buvo sustiprintos kai kurios biudžeto priemonės. Krizė turėtų būti pagaliau peržengta, mes turime išeiti iš tos sunkios situacijos. Mums to reikia, žmonėms reikia kurti uh, tvarų uh, augimą. Tam reikia daugiau paramos sanglaudos politikai, tai yra labai svarbus dalykas. Mums yra svarbu paremti tas šalis, kurios turi sunkumų ir kurios susiduria su sunkumais ekonomikos srityje, jos augimo srityje. E, daugiametis finansinis biudžetas turi būti peržiūrėtas 2020 metų darbo tvarkė neprasidės iki 2016, tad būtina E, investuoti į žmonės, o ne į kažkokius neaiškius dalykus. Ačiū. Dėkoju, kolega Maragal, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Apie šį biudžetą galima pasakyti pozityvių dalykų. E, tas biudžetas niekam nepakenks bent jau. Jis yra gerai subalansuotas, mes dėrimės iki paskutinės minutės, kaip ir kasmet yra su tikras, kad rasim e, gerą sutarimą. 2,4 procentai augimo ar, e, ar 1,6 procentų asignavimų mokėjimams ar įsipareigojimams nereiškia, kad biudžetas iš tikrųjų realiai daug padidės. Tiesiog galbūt padidės kai kurios išlaidos, tačiau nežinome, kas įvyks artimiausiais metais. kaip, ne, ne, neaišku, kaip bus tada, kai jau bus įgyvenintos tos programos. Programa Life buvo pirmasis bandymas. E, padaryti tą mūsų biudžetą žalesniu. Na, puiku. Tačiau yra ir neigiamų, labai neigiamų dalykų. Pavyzdžiui, remiamas toks projektas kaip ITER. Daugiau negu 15 milijonų iki šiol buvo paskirta projektui kuris kelia daugiau abejonių negu rodo privalumų. Taigi 2013 metų biudžetas galėjo būti dar labiau tikslinamas, o dabar kyla ir dar didesnių klausimų. Kaip koks Titaniko orkestras, grojam ir toliau tą pačią muziką laivui besiruošiant skęsti. Tuo tarpu aplink mus esanti aplinka reikalauja, kad mes keistume požiūrį. Vyksta diskusijos dėl Graikijos, dėl TTIP. Šiandien tos diskusijos be kita ko dar vyko. Visa tai rodo, kad mes turime keisti požiūrį. Vyksta nelikus dialogas tarp JAV ir ES. 20 e, procentų e, JAV BVP yra skiriama tokiems dalykams, kur ES skiria viso labo 1 procentą savo biudžeto. Tai yra akivaizdu, kad e, jeigu nieko nekeisime, tai tuomet neišspręsime nelygybė, šios neligybės problemos. Dėkui. Well, on... Arnot. E, e, kaip, kaip dabar tas, jeigu pasižiūrėtume tą vaizdinį, laivas plaukia link Aisbergo, be abejo, reikėtų pakeisti kursą. Jūs kalbėjote apie BVP. BVP siekia tris kartus daugiau negu mūsų bendros fiskalinės pajamos. Ir be abejo, Europos teisės aktai yra svarbus, mūsų biudžetas e, lieka toks pat Europos Sąjungoje, kuri taip pat nesikeičia. Tačiau Graikijos krizė turėjo mus pamokyti, kad nebu, negalima tęsti visko taip, kaip anksčiau, nes e, situacija darosi vis sunkesnė, kad ir Kaip ten bebūtų, būtina būtina uh, pasakyti, kad negu Briuselio biurokratai, bet kuri valstybė su turimais pinigais tvarkytųsi daug efektyviau. Ačiū. Dėkui. Kolegiai Montel žodis. 16 metų biudžetas puikiai atspindi ES e, laikyseną. E, darykite tai, kaip aš sakau, bet ne tai, kaip aš dariau. E, parlamento parlamento išlaidos padidėjo 2,4 procentų, administracijos išlaidos virš 2 procentų ir e, tarnau, parlamento tarnautojų e, pensijos didėja virš 4 procentų, tuo tarpu Briuselio biurokratai turėtų atsižvelgti realybę. Ne Junkerio planas, o, o to plano laukiame tarytum kažkokio mesijaus, e, bus išspręstos problemos makrofinansinė pagalba Ukrainai yra numatyta, tarp Ukraina nėra ES narė ir tuo pat metu yra nenorima padėti Graikijai. Nėra tikro solidarumo. Demokratija ir žmogaus teisė, teisėms išla, išlaidos didėja 2 procentais, o Martinas Šulcas nori pakeisti Sirizos vyriausybę, technokratinę ir antidemokratišką vyriausybę. Ponas Prėda, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Fernandeš už tai, kad jisai atsižvelgė į AFET komiteto nuomonę. Norėčiau taip pat pasidžiaugti, jog komis... biudžeto projektas buvo padidintas finansuojant numatant e, Europos išorės politikos e, finansavimą. Nes Europos Sąjunga turi turėti pakankamai finansavimą, kad galėtų įgyventi savo ambicijas užsienio politikos e, srityje. Todėl turime atkreipti ypatingą dėmesį mokėjimų asignavimams. Ir šiame kontekste turime galvoti apie visų e, mūsų veiksmų siekiančių užtikrinti taikos stabilumą finansavimą. Užsienio politikos rytyje mūsų parlamentas e, ir toliau aktyviai dirbs kaiminystės e, politikos rytyje, todėl labai svarbu užtikrinti ir čia atitinkamų išteklių turėjimą bei atitinkamų programų finansavimą. Toliau demokratija žmogaus teisės kaiminystės plotmėje ir už jos ribų. Manau, kad tai taip pat yra labai svarbus aspektai, ypač svarbus mūsų užsienio politikai. Toma, dvi minutės. You have to. Uh, Okay, okay, she will come afterwards. Um, du minut. Ponas Ashworth, vieną minutę. Šiame pranešime kalbama apie atskaitomybę, e, vertę gaunamą už finansavimą ir tai yra labai skatinantis dalykas. Todėl aš norėčiau padėkoti Georgievai, kuri tikrai įneša labai daug sveiko požiūrio į disciplinos į šią diskusiją. Tačiau šitas parlamentas ypatingai rūpinasi biudžeto sudarimu, bet visiškai neklausė, kaip biudžetas įgyvendinama ir kas, kaip jis yra įvykdomas. Tai yra neleistina, kadangi mes, kolegos, leidžiame mokesčių mokėtojų lėšas ir nevertiname, kaip jos išleidžiamos, neklausime, koks jų efektyvumas ir apskritai nesidomime niekuo. Sprendimai priimti dažniausiai politiniais samprotavimais, o ne konkrečiais pagrystais įrodymais. Domnul Depre, pentru 1 minut și 30 de secunde. Uh, Panas Dupre, dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Aš norėčiau paremti kolegos Jose Manuel Fernandes pranešimą. Aš e, pritariu prioritetui, kurį jis pabrėžė, tai yra 3E. Tai yra kitaip kalbant ekonomikos augimas ir užimtumas. Europai reikia ekonomikos augimo kaip duonos. Ir būtent todėl aš visiškai pritariu strateginių investicijų fondo idėją ir čia mes turime taip pat galvoti apie atitinkamą finansavimą horizontų 2020 ir Europos infrastruktūrų priemoniai. Turime galvoti apie Europos migracijos politiką ir apie netolimą ateitį kuomet valstybės narės turės pasidalyti prieglopščio prašytojus tarpusavėje. Aš turiu pasakyti, jog yra skandalinga, jog kai kurios valstybės narės naudojasi ir labai godžiai struktūriniais fondais, tuo tarpu atsisako, e, remdamasi solidarimo principų, pasidalinti e, migrantais prieglopščio prašytojais. Taip pat turime užtikrinti Europos saugumo darbos varkės finansavimą šį projektą siūlo komisija. Teroristų keliama grėsmė yra reali, taip pat Europa taip pat turi turėti atitinkamų priemonių kovoti su šitais iššūkiais. Europolą turime taip pat finansuoti tinkamai ir neturime žiūrėti į agentūrų finansavimą vien tik mechanistiškai, negalvodami apie prioritetus ir skubos tvarkas mesnus klausimus. Surban, vieną minutę. Pone Fernandeš, mūsų frakcija pateikė nemažai pakeitimų. Į daugelį jų buvo atsižvelgta, todėl dokumentas iš tikrųjų buvo patobulintas, pranešimas buvo patobulintas. Tačiau turime ir kritinių pastebėjimų. Mes manome, jog biudžetas yra pernelyg nelankstus ir jis nėra pakankamas. Jis nėra tinkamo ligmens, turint omenyje iššūkius, kuriuos turime atremti. Krizės atveju mums reikia daugiau viešų investicijų, daugiau geros kokybės darbo vietų ir turime taip pat atitrūkti nuo iškastinio kūro poreikio. Jeigu Europa nesugebės to padaryti, tuomet jos laukia e, labai dideli sunkumai, su kuriais jau susiduria dalis mūsų piliečių. Graikija jau aiškiai pasakė, jog taip toliau gyventi nebegalime ir tarė ne griežtai ekonominiai politikai. Dėkuoju. Pane Ibner, pusantros minutės. Of... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau kalbėti konstitucinių reikalų komiteto vardu, kuris nebuvo labai įsitraukęs į diskusijas dėl biudžeto. Norėčiau paminėti du svarbius dalykus. Vienas EFKO komitetui yra labai svarbus, tai yra Europa piliečiams, tai yra programa, kuriai yra numatytas padintas finansavimas ir manau, kad šis finansavimas išliks, ypač tais sudėtingais laikais, kai piliečiai nepakankamai mus pasitikė, kai reikia stiprinti pasitikėjimą mumis, manome, kad šita programa gali atnešti papildomos naudos. Ir kitas dalykas - Europos piliečių iniciatyva. Tai yra dalyvaujamos e, įtraukios demokratijos e, projektas ir todėl jis turėtų būti biudžeto požiūrių neutralus, tačiau biudžete turėtų kaip nors ryškiau atsispindėti. Thank you. So like Kolegė Mūdį, ačiū kolegai Fernandės už atliktą darbą. E, taip pat sveikinu komisarės e, Georgievos požiūrį į tą gyvą ekonomiką. E, svarbu sutarti dėl to, kokia turi būti mūsų ekonomikos forma. Tai reiškia, kad e, mes taip pat formuojame ir būsimą ekonomiką. 2020 metų biudžetas yra labai svarbus. 2016 metų biudžeto trialogas turėtų būti panaudotas kaip priemonė sustiprinti uh, visai eilė dalykų. Mokslo tyrimo ir inovacijos, e, horizontų 2020 sustiprinimas yra tos priemonės, kurių dėka galime išsaugoti geros kokybės vietas ateičiai. Tai yra ta ateitis, kur bus didelių technologinių pasikeitimų. Ir šiuose srityse mes galime užtikrinti, kad būsimos kartos e, turės ką veikti, kad šiandienos sprendimai bus pozityvus jų visų ateičiai. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Kuzmiuk, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, norėčiau pažymėti, kad e, asignavimai įsipareigojimams siekėti 153 milijonus eurų ir mokėjimų įsipareigojimai yra žymiai mažesni palyginus su 2015. -aisiais. 2,4 e, procento yra tas sumažėjimas. Tai reiškia, kad e, augimo nebus. Komisija, komisijai gali būti sunku padengti visus mokėjimus. Triloko metu mes girdėjome, kad mokėjimai bus sumažinti nuo 24 milijardų 2014 iki iki tikrai mažos ribos 16-aisiais. E, su, kredit, su, su asignavimus įsipareigojimams gali kilti rimtų problemų, turime turėti aiškę perspektyvą. E, jo labiau, kad turime sukaupę daug mokėjimo vėlavimo. Ačiū. Kolega Olbricht. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, pone komisarė. 2016 metų biudžetas bus labai svarbus. Mes turėtume peržiūrėti, čia bus mums galimybė patikrinti, ar gerai veikia tarp institucinis sustarimas, kad dėl asignavimų mokėjimams 16 metais mes turime užtikrinti, kad nebus 2 milijardai sumažinta ši suma. Bus įdėkta nauja sistema, naujas uh, funkcionavimo būdas. Tai vyks 2016 ir tik tada pamatysime Junkerio, taip vadinamo fondo, e, pirmuosius rezultatus. 2016 pamatysime taip pat ir 2014-2020 metų programavimo rezultatus. E, svarbu sumažinti vėlavimus mokėjimams. Visa tai yra labai svarbu, nes čia iškyla klausimas, kokių mokėjimų galima tikėtis. Būtina, kad nebūtų tokių vėlavimų, kokių e, pasitaikė anksčiau. Mums reikės peržiūrėti, gal net pakeisti savo biudžetą. Ir turime užtikrinti, kad 2016 metų biudžeto pinigai yra tinkamai išleidžiami. E, reikės atsižvelgti mūsų peržiūros rezultatus tvarkančios reikalus. Ačiū, kolega Negresku. Minutė. Dragi kolegi, Parlamentul European se prezintă la... Mėly kolegos, Europos parlamentas eina į trilogą turėdamas aišku matymą. Mums labai svarbu, kad ES biudžeto strategija remtųsi supratimu, jog turime užtikrinti geresnį gyvenimą piliečiams. Todėl turime išeiti iš griežtų ekonominių priemonių logikos rato ir turime galvoti apie investicijas, užimtumą, didinimą, turime remti profesinį rengimą, mažas ir vidutinės įmonės, remti europinę demokratiją bei mūsų vertybės. Todėl tikimės, kad Europos komisija užtikrins daugiau aiškumo ir skaidrumo išlaidų srityje. Tarybos ir vėl nėra šiuose diskusijose. Mes taip pat norėtume, kad e, taryba e, pasisakytų už tokį biudžetą, kuris atlieptų piliečių lūkesčiams. Ponas Marinėsku, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Jūs darėsitės dėl 16 metų biudžeto jūs puikiai pažįstat poną Fernandeš, jūs su juo jau dėrėjotės dėl EPSI fondo. 16 metų biudžetas yra, taip sakant, referencinis biudžetas, todėl kad e, pirmą kartą todėl kad yra žengiami nauji žingsniai struktūrinių fondų srityje. Turime užtikrinti horizontą 2020 finansavimą ir dėl to tos darybos bus pakankamai sudėtingos. Kai jūs žinote, mūsų pranešėjas puikiai suvokia visus svarbiausius šio konteksto aspektus. Aišku, tarybos pozicija būna gana griežta ir paskutinį vakarą prieš darybas yra sakoma, kad turite sutikti su tokiu biudžetu, nes nebus jokio biudžeto. Taip pat turi būti sprendžiami sanglaudos klausimai iki 20 metų ir atitinkamai finansuojamas šių klausimų sprendimas. Aš manau, turime matyti realybė tokia, kokia yra. Gali tai būti, kad ir nebus susidėrėta dėl 16 metų biudžeto. Dėkoju, pona. Pone Toma vis dar neatėjo, ne, jau atėjo, žodis jai. Atsiprašau, ponė pirmininkė ir ponė komisijos narė, šiandien yra nepaprasta diena, galbūt jūs, e, atsiprašau dėl savo pavėlavimo, Tačiau aš norėčiau pasakyti, jog mes turime galvoti apie savo nesumokėtas sąskaitas ir yra siūloma 2 milijardais sumažinti įsiskolinimus, tačiau kyla tokių klausimų. Ar valstybės narės sutiks sumokėti savo skolas ir ar laikysis savo žodžio, ar bus užtikrinamas solidarumas. Dešimties milijardų skirtumas yra tarp e, mokėjimo asignavimams ir e, e, asignavimų mokėjimams ir asignavimus įpareigojimams. Tad matome, kad yra mokėjimų krizė ir tai yra tam tikras apskaitos aspektas bet programų gyvenimo pabaigoje įsiskolinimas būna pakankamai didelis ir visos iškylančios problemos neturi būti sprendžiamas Europos biudžeto sąskaita. Biudžeto srityje yra nepakankamai skaidrumo, metodologija taip pat yra pakankamai pasenus. Biudžetas pats didėja, tačiau lieka 2 milijardų marža ir atrodo, kad ES nereikia investicijų. Aš jaugiuosi, kad biudžete atsispindi prioritetai, tačiau vis dėlto mes dar esame toli nuo realių prioritėtų įgyvendinimo. Jaunimo nedarbas. Dar vienas sakinį galite pasakyti, sako pirmininkas. Dėkuoju. Ponas Dechovskis, pusantros minutės. Kū, panem predsedající. Prvně mi dovolte. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai, kadangi komisarė kuria labai puikų, palankų bendradarbiavimo ir e, diskusijų klimatą. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Fernandeš, kuris kreipėsi į mūsų lybę komitetą, kur aš esu pranešėjas. Ir dabar norėčiau pakalbėti keletą dalykų apie biudžetą. ES labai svarbu užtikrinti piliečių saugumą. Todėl aš manau, kad šitas biudžetas turėtų būti pakankamai aprūpintas lėšomis. Libė komitetas pastaruoju metu siekia, kad būtų padidintas svarbių agentūrų finansavimas Europol, Eurojust ir Frontex, kadangi būtent toms agentūrams nepakanka išteklių ir jos negali sėkmingai E, tęsti darbo. Bet to biudžete numatytas tik tai vienas procentas saugumui, o tiek lėšų, ko gero, nepakaks užtikrinti pakankamą mūsų piliečių saugumą. Tai tiesiog neįmanoma. Aš tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta formuluojant darybų mandatą. Vandekamp. Ačiū pirmininkė. Aš pasitikiu pranešėjų Fernandeš. Lygiai taip pat pasitikiu ir komisarė Georgieva. Jeigu mums pavyks sėkmingai susidarėti, tai tuomet mes pasieksime gerų rezultatų. Žinoma, reikia laikytis principo daugiau už daugiau, Tačiau mes ir patys galime padidinti pasitikėjimą mumis. Tiesiog reikėtų atsakyti senų, nepasiteisinusių dalykų ir galbūt reikėtų būti šiek tiek greičesniems. Žinoma, kalbant apie metinės išlaidas, reikia pastebėti, kad jos yra mažesnės negu numatyta daugiametėje programoje. Praėjusiais metais buvo pakankamai daug lėšų neišmokėta, kurios buvo gražintos iš valstybių narių biudžeto. Todėl reikėtų numatyti biudžete daugiau lankstumo. Pavyzdžiui, aš kalbu kaip transporto komiteto atstovas ir norėčiau paprašy, paklausti, koks ryšys tarp SEF ir EPP ar iš SEF galima, galima gražinti tam tikrą dalį lėšų. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mėly kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjų už darbą. Aš džiaugiuosi, kad e, asignavimai atitinka e, žuvininkystės e, komiteto reikalavimus. Mums rūpimi aspektai, tokie kaip uh, iškrovimas ir, ir, ir, ir kiti atsispindi ten, kaip žinome, bendra mūsų žuvininkystės politika turi būti įgyvendina veiksmingai dėl tarptautinių sudardžių įgyvendinimo, kaip tik žinome, kad asignavimai yra praktiškai išaldyti, bendra žuvininkystės politika turi siekti reformoje fiksuotų tikslų pavyzdžiui, 2015 metais jau pasiekti e, tvaraus rentabilumo tikslus. Aš e, laukiu tarybos pozicijos šito klausimo ir tikiuosi, jog nebus e, mažinamas Europos e, 16 metų biudžetas. Dabar prasideda spontaniški pasisakymai. Turime keletą kalbėtojų jau. Pirmas bus ponas Novakov. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, žmonės šios institucijos išorėje, ko gero, nelabai domisi tais visais skaičiais. Jie domisi rezultatais. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš pirmųjų biudžetų, kurio tikslas yra rezultatas. Mes ėmėmės įvairių priemonių. Krizės mūsų pa Šiaurės Afrikoje, Ukrainoje, Graikijoje. Visi šie regionai turi realiosios ekonomikos problemų. Ir e, mūsų biudžetas bus svarbus, sprendžiant šias visas problemas. Dėkui Jums už tai. Noriu padėkoti ir ponui Fernandės. Aš esu jaunas žmogus e, čia ir Maničiau, kad reikia daugiau lėšų jaunimo žimtumo iniciatyvai ir Erasmus. Turime e, būti didus dideliems dalykams ir turime elgtis galbūt ne taip didžiai, kai susidurėm su smulkesniais dalykais. Tikimės, kad turėsime gerą šių metų biudžetą. Ačiū. Dėkoju. Mm. Mes girdėjome daug apie 16 metų biudžetą ir dabar kyla esminiai klausimai. 153 milijardai eurų, ar to pakaks, kad būtų galima išspręsti Europos problemas? Aš manau, iš dalies tik tai. Pozityvų yra tai, kad kitą met bus daugiau lėšų investicijoms. Taip pat džiaugiuosi ir tuo, kad pirmą kartą apskritai bus daugiau lėšų stabilumui ir saugumui Europoje. Tačiau e, šioje, šis biudžetas turi ir labai silpną vietą. Tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Svarbu jų neužmiršti, neužmiršti šio sektoriaus, nes tai yra daugiausiai darbo vietų sukūrintis sektorius. O darbo vietos mums dabar yra didžiausias iššūkis, tad čia reikia daugiau lėšų. Ačiū. Kolega Marijas minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie ES biudžetą 2016 metams, kur yra numatyti e, asignavimai įsipareigojimus siekinti 153 milijardus eurų, bet tai yra labai nedidelė suma lyginant su trilijonu eurų, kurias turėjo, kurias turėjo įdėti valstybės narės bankams gelbėti. Ir ponas Dragi taip pat turi e, daug daugiau lėšų skubiai pagalbai ir skolos tvarkymai. Šiame griežto taupimo kontekste biudžetas 2016 metų turi apimti ir uh, E, finansavimą darbo vietų kūrimui, kad būtų galima padėti bedarbiams kovoti su skurdu, kad būtų galima padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų galima užtikrinti teritorinį ir teritorinę ir socialinę ekonominę sanglaudą, e, tvariam vystimuisi, salų regionams, solidarumo veiksmams, pietų šalių atžvilgių ir ypač Graikijai kuri po tų taupimo priemonių ir po pagalbos planų dar labiau nuskundo. Ačiū. Kolega Jakobčič, prašau. Dėkoju. Jeigu norime, kad ši komisija dirbtų sėkmingai ir jeigu norime, kad mūsų parlamentas veiktų sėkmingai, man atrodo, yra akivaizdu, kad turime investuoti į ekonomiką ir į ekonomikos augimą. Tai bus mūsų sėkmės įrodymas. Aš esu įsitikinęs, kad jeigu kalbam apie sanglaudos politiką, tai ta sanglaudos politika yra labai svarbus faktorius daugeliu valstybių narių. E, duomenys turimi rodo, kad sanglaudos politika leidžia investuoti daugelį regionų Europos Sąjungoje. Junkerio fondas taip pat yra labai svarbus. Ir jeigu norime sėkmės, neleidžiti turime, kad atsirastų kokių nors spragų ar nesklandumų, turime dirbti Europos komisijos ir parlamento. Vienas dalykas, kurį noriu paminėti, yra makroekonominės strategijos. Pavyzdžiui, Adrijos jūros sąjungos strategija yra labai svarbi. Manau, kad turime turėti bendrų vardiklių makroregioniniams strategijams finansuoti. Ačiū, kolegė Morvai, minutė. Ne volt a füleimnek azt hallani, hogy a 2016-os EU költség... Aš nudžiugau, kai išgirdau, kad 2016 metų biudžetas išties pagalbos ranką labiau skurdžioms ES valstybėms, padės užtikrinti socialinę sanglaudą ir padės išlyginti netolygumus. Aš norėčiau paklausti komisarės, kokių komis, ko, iniciatyvų iš komisijos galime tikėtis, kokių žingsnių, pavyzdžiui, ko gali tikėtis pilietis iš Vengrijos. Kokių iniciatyvų galima tikėtis iš 16 metų ES biudžeto ir kaip užtikrinsime, kad mūsų valstybės paliktų kuo mažiau darbingų žmonių, kad gerėtų gyvenimo kokybė. Taigi norėčiau konkretaus atsakymo iš komisijos. O, o dabar suteiksime žodį komisariai Georgievai atsakyti į klausimus. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Aš norėčiau labai konkrečiai atsakyti klausimus, kurie buvo e, pateikti komisijai. Pirmiausia, buvo išsakyta daug komentarų dėl įsipareigojimų ir mokėjimų skirtumų biudžete numatytame 16 metams. Ir buvo minėta 10, metų, 10 milijardų skirtumas įsipareigojimai 10 milijardų didesni negu mokėjimai. Iš tikrųjų, tas skirtumas susidarė praėjusiais metais ir mes manome, kad tai nepasikartos šiais metais dėl dviejų priežasčių. Kadangi mes imamės konkrečių priemonių, kurdami mokėjimų planą ir manome, kad mes nuo 24,7 milijonų sumažinsime tą skirtą 20. Are... Nuo 24 milijardų iki 20, o po to iki 2 milijardų. 2016 metais mes jau neturėsime tokio didelio spaudimo dėl ankstesnės finansinės programos trūkumų, kadangi praėjusiais metais mes dėl tų trūkumų darėme papildomus mokėjimus ir 2016 metais mes jau vadovausime įprasta naujaja e, programa ir todėl šitas skirtumas tikrai bus mažesnis negu 20 milijardų. Aš noriu Jūs patikinti, kad mes labai akylai stebėsime biudžeto įgyvendinimą ir tai, ar mes tinkamai atliekame mokėjimus. Buvo abejojama ir klausima dėl ekonominių duomenų, kuriais remiantis buvo suskaičiuotos sanglaudos fondo lėšos išmokoms. Šitie duomenys skiriasi priklausomai nuo konkretaus BVP. Tam tikrų momentų 2016 metais bus perskaičiuota dar kartą ir patikslintas Anglodos fondo biudžetas. Jūs labai aiškiai pasakėte, kad šitas biudžetas turėtų būti skirtingas, kad jisai būtų nukreiptas į prioritetus, kad jame būtų atsižvelgiama į rezultatus. Mes norėtume tokio biudžeto, kuriame būtų atsižvelgiama į administracinius procesus. Būtent tą linkmę mes ir dirbame. Žinoma, pasukti kitą kryptimį reikia laiko, tačiau mes tai darome ir ilgainiui jūs pastebėsite, kad mūsų biudžetas bus vertinamas pagal rezultatus, pagal panaudotų lėšų veiksmingumą ir mes vertinsime pagal tai, ar bus investuojama į inovacijas, ar didinamas užimtumas ir ar e, valstybių, kuriuose nedarbas didžiulis, gerovė kyla. Todėl mes galvodami apie biudžetą turime galvoti ne tik tai apie tai, kiek konkrečiai išleidome lėšų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kosmi programai įgyvendinti, bet kiek veiksmingai bus naudojamos lėšos iš strateginių investicijų e, fondo. Jūs klausite, ko gali tikėtis konkrečiai Vengrijos piliečiai. Jūs kalbėjote konkrečiai. O aš žvelgiu į laikrodį ir nenoriu ilgai kalbėti. Žinoma, mes nagrinėjame Vengrijos biudžetą, ten yra numatytos lėšos sanglaudos reikmėms ir mes taip pat norėtume tame biudžete matyti ir Junkerio finansavimo plano poveikį. Svarbu, kad būtų išjudintas tas dar esantis prisnūdęs finansų sektoriaus likvidumas. Todėl iš tikrųjų reikėtų išsiaiškinti, ką sugeba vengrų biudžetas. Taigi dar kartą dėkoju Jums už Jūsų pranešimą ir iš tikrųjų mes turėtume e, kovoti iki paskutinės, kad šitas biudžetas būtų bent šiek tiek kitoks. Dėkoju. Dabar žodis teiksiu pranešėjui ponui Fernandės. Dėkoju. Norėčiau padėkoti komisariai už visą atliktą darbą. Ji buvo labai konstruktyvaus požiūrio žmogus. Taip pat ačiū visiems kolegoms, kurie dalyvavo ES biudžetą formuojant. Ir primant sprendimus dėl to, ačiū tiems, kurie suteikė mums įgaliojimus trilogui. Europos parlamentas yra pasirengęs atlikti šią užduotį, prisimti atsakomybę ir manau, kad Europos komisija mato, kad mes taip pat esame ir ambicingi, ir konkretus, ir nuosekus, tikimės to paties požiūrio iš tarybos. Taryba irgi turėtų elgtis nuosekliai, nors taip daro ne visada. Visi prisimename kad turime būti vieningi, kad būtų, pati, kad būtų, kad būtų bus patvirtinta daugiametė finansinė programa. Ilgą laiką buvo balsuojama prieš biudžetą, kur, dėl kurio būdavo e, susitarama ir kuris atitikdavo daugiametinės finansinės programos nuostatas. Ši, tai šis požiūris nėra konstruktyvus. Europos Sąjungoje mes turime tokių valstybių narių, kurios nuolatos balsuoja prieš bet kokį biudžetą Europos Sąjungoje. Mm O žmonės kartais to net nežino. Tiesiog mes norime pareikalauti, kad šį kartą visi prisimtų savo tenkančius įsipareigojimus, kad dėl lankstumo. Be abejo, tai yra svarbu. Mes dėl to ir patvirtumet 14-20 metų daugiametę finansinę programą, kuri pakeitė ankstesnę. Mes jau sakėme, kad lankstumas padės pasinaudoti lankstumo priemonę, bus galima panaudoti maržą likusiai iš ankstesnio programavimo laikotarpio. Tai mums taip pat leistų pasiekti tų tikslų, kuriuos išsikėlėme horizontas 2020 srityje ar Europos e, tinklų sujungimo priemonės srityje. Taigi mes turime kuo labiau sumažinti tą poveikį kuri būtų turėjusi šioms jiems programoms, e, būtų turėję šioms programoms Europos strateginių investicijų fondas. Taigi, vidaus solidarumas, saugumas, išorės solidarumas yra taip pat svarbus dalykai. Būtent dėl to aš tikiuosi, kad rytoj mano pranešimas sulauks plataus pritarimo. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar diskusiją šiuo klausimu baigiame. Balsuosime rytoj Norėčiau užleisti vietą ponė Jatenmak, bet prieš tai turiu jums pranešimą. Pagal 190 straipsnį pirmąją jo dalį socialistų, e, socialdemokratų frakcija mane informavo, jog rytoj, kai prasidės diskusija dėl ES vaidmens taikos procese artimuosiuose rytuose, e, socialdemokratai prašys, kad diskusija būtų atidėta. Ir kad, nu, kad, bus, kad bus nukelta į tokią datą, kai galės dalyvauti vyriausiųjų įgaliotinė. Dėkui.